reiškia savo solidarumą Dauno sindromu e, sergantiems vaikams, siekiant, kad jie būtų integruoti į Europos Sąjungą. Ačiū. Pirmininkai, ačiū ponai Kutas, dabar pradėsime balsuoti pagal darbo tvarkę. Balsuojame su paprastinta tvarka dėl pono Kabrnoch e, pranešimą dėl socialinės apsaugos sistemos koordinavimo Balsuosime vardiniu būdu, balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Didelė balsų persvara Pranešimas patvirtintas. Dabar balsuosime dėl pono Broko pranešimo ES prisijungimo prie draugystės ir bendradarbiavimo Pietričio Azijos sutarties. Teikiu pranešimo balsavimo vardiniu būdu. Balsuojame, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Dėlė balsų persvara pranešimas patvirtintas. Sveikiname pono Broką. Dabar pono Rangelio pranešimas protokolo dėl airijos žmonių susirūpinimo dėl Lisabonos sutarties projekto. Čia kalba eina apie ES e, sutartį dėl ES veikimo vardiniu būdu balsuojame, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. pritarta. Sveikiname poną Rangelį. Antrasis pono Rangelio pranešimas dėl protokolo, dėl airijos žmonių susirūpinimo, dėl Lisabonos sutarties. Teikiu balsavimą šį pranešimą. Balsuojame vardiniu būdu, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta Sveikiname dar kartą poną Rangelį. Darbo atvarkė dabar numatoma balsuoti dėl pono Tešėra pranešimų sąjungos politikos vaidmuo tokiausios ES regionuose, atsižvelgiant į strategiją Europa 2020. Balsuojame vardiniu būdu, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. pritarta, sveikiname poną Tešėrą. Toliau balsuosime dėl pono Havito pranešimo dėl žmogaus teisų padėties pasaulyje ir ES politikos šioje srityje. Svarstysime rezoliucijos projektą ir pirmiausia balsuosime vardiniu būdu dėl antro pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar aštuntasis punktas, balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, pasitikslinkime elektroniniu būdu balsavimo rezultatus dėl aštuntojo punkto antrosios dalies. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dvyliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Keturioliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tryliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 15 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 16 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 41 <clears throat> punktas iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė, pritarta antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikslinkime balsavimo rezultatus dėl 41 punkto antrosios dalies elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta dviejų balsų persvara. Trečiasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 17 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. 21 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. 22 pakeitimas kas už, prieš susilaikė pritarta. 18 pakeitimas kas už prieš susilaikę atmesta. Dabar 60 punktas iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, ne, pirmininkė atsiprašo, kas už, prieš, susilaiko, pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikę. Pasitikslinkime elektroniniu būdu balsavimo rezultatus dėl ketvirtojo pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Penktasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. Devynioliktasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Dvidešimtasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. 93 punktas iš dviejų dalių. Vardinis balsavimas dėl pirmosios dalies. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Pradedame balsuoti dėl antrosios dalies. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar teikiu balsavimą 99 punktą iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė, pritarta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Šimtas pirmasis punktas iš dviejų dalių vardinis balsavimas dėl pirmosios dalies. Balsuoti pradame. Balsuoti baigiame. Pritarta antroji dalis. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Taip pat pritarta. po šimt, balsavimo dėl 101 punkto noriu suteikti žodį ponas Silvestri, kuris pateiks žodinį pakeitimą. Prašau žodis ponas Silvestri. Pane pirmininkė, po 101 pakeit, e, punkto norėčiau pasiūlyti tokį pakeitimą. Manoma, kad e, moterų teisės, taip pat motinysės atostogų metu turi būti įtraukiamos į bendrąjį kompromisą. Aš noriu, kad valstybės narės pareikštų savo paramą motinystiai ir panaikintų tas kliūtis, kuriomis e, bandoma apriboti e, teisės išsaugoti naujas gyvybės ir e, kuriamis skatinami abortai. Pirmininkė, noriu pareikšti, kad ponas, ponas Silvestris surinko reikiamą parašų skaičių šiam pakeitimui. Šo. Ponas Silvestris dar jam žodis. Su visą pagarbą Norėjau tik paminėti, kad e, šiame pakeitime, šio pakeitimu ginami taip pat ir embrionų interesai bei teisės. Pirmininkė, nepradėsime diskusijos, tęsime balsavimą. Tiksliau, nebuvo surinkta pakankamai parašų šiam žodžiam pakeitimui, todėl jis, dėl jo nebus balsuojama. Šeštasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko Atmesta. Pirmininkė sako, gerai, pasitikslikime elektroniniu būdu balsavimo rezultatus dėl šeštojo pakeitimo. Balsuoti pradame, balsuoti baigiame. Atmesta. Dabar teikiu balsavimui aš 18 poskirį. Kas už pirmąją dalį, kas prieš. Susilaikė pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaikė. Pasitikslinkime dar kartą balsavimo rezultatus dėl 18 paantraštės elektroniniu būdu. Prašau, norite pasisakyti. Jums suteikiama žodis. Pone Rys, jūs prašėte žodžio. Prašau kalbėti. Pone. Pirmininkė, aš negaliu tinkamai balsuoti, nes mano ausinės neveikia. Gal galėtumėt paprašyti techniko padėti? E, lipon rytojaus jums atsiusime pagalbą. Antroji 18 pantraštis dalis, elektroniniu būdu balsuojame, balsuoti baigiame, pritarta. Teikiu balsavimų 102 punktą iš trijų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaikė pritarta, kas už trečiąją dalį, kas prieš susilaikė pritarta. 103 punktas iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaikė, pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaikė, pritarta. 104 punktas iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė, pritarta. pirmininkė tikslinasi, ar dėl abiejų dalių jau balsavome. Ne, dar 104 punktą antrosios dalies nebalsavome, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 105 punktas, taip pat atskiras balsavimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 106 punktas iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš. Susilaikė pritarta. Kas už antrąją dalį 106 punkto, kas prieš. Susilaikė. Pasitikslinkime elektroniniu būdu 106 punkto. Mm -hmm antrosios dalies balsavimo rezultatus. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritartu. Septintasis pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, prieš, Prašau aiškiai kelti rankas, priešingų atveju turėsime balsuoti elektroniniu būdu, balsavimas truks ilgiau. Kas prieš aštuntąjį pakeitimą? Susilaikė. Pritarta. Jei pagėdavote, pastiksinsim elektroniniu būdu balsavimo rezultatus, tačiau būtų geriau, jeigu aiškiai keltumėte rankas. Taigi aštuntas pakeitimas elektroninis balsavimas. Balsuoti pradedame ir baigiame. Pritarta. Šimtas dvyliktam pakeitimui ponas Tavariš nori pateikti žodinę pataisą. paragraph Ačiū. 112. I'll read it in English. Welcomes the fact that the EU. Tai yra priedas prie 112 paragrafo. ES parama buvo labai svarbi vietos gyventojams ir labai svarbu e, pabrėžti, kaip, koks svarbus yra vietos gyventojų vaidmuo jungtinių tautų veiksmuose ir raginama ir ES tęsti savo paramą. Ačiū. Labai ačiū. Ar kas nors prieštarauja šiam žodiniam pono tavarės pakeitimui? Atrodo niekas. Balsuokime dėl šio žodinio pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. Devintasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Neaiškiai keliate rankas, sako pirmininkė, taigi tikslinamės elektroniniu būdu balsavimo rezultatus dėl devintojo pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dešimtasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. už, prieš susilaikė pritarta. E, antroji dalis, kas už, prieš susilaikė pritarta. 235 punktą dabar balsavome. 11 e, pakeitimas vardiniu būdu balsuoti pradedame. Pirmininkė pranešė, kad nėra vertimo į vokiečių kalbą. Atrodo, problema išspręsta. Taigi 11 pakeitimas, vardinis balsavimas, ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Toliau balsuosime dėl rezoliucijos projekto vardiniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta didelio balsų persvarą. Sveikiname poną Havitą, mėly kolegos. Dabar skelbsime balsavime pertrauką. Ir pradėsime iškilmingą posėdį, po kurio balsavimai bus protesti. Ačiū.